Good morning, colleagues. Seventh point in our agenda. Sveikas kolegos, septintasis darbotvarkės klausimas su e, praktinės patirties ir verslo informacijos neatskleistos apsauga nuo neteisėto gavimo naudojimo ir atskleidimo. Mūsų svečias šios dienos posėdėje yra ponas Žambergėvam, rinkos generalinio direktorato atstovas, šiuo metu ten dirbantis. Jis yra skyriaus e, kovojančių prieš e, piratavimą ir klastotės vadovas įtrė komitetas nusprendė parengti nuomonę dėl šio teisės akto. Pagrindinis komitetas e, čia yra jūri komitetas, atsakingas tiksliau. Komisija iki šios kadencijos pabaigos nesugebėjo jokio darbo apčiuopimo atlikti, todėl visi darbai bus perkelti į aštuntąją kadenciją. Tokia buvo mūsų oficiali pozicija nuomonėje šiuo klausimu. Ir todėl mes nusprendėme paskirti naują pranešėją šiuo klausimu Mišelę Ryvasį, žaliųjų frakcijos atstovę, kuri tiksliau parengs nuomonę. Kol pranešė dar netvyko, tai mes ir paprašėme komisijos <clears throat> pristatyti mums šį klausimą, kuris tikrai svarbus rengiantis išsamesnėms diskusijoms ir rengiant išsame nuomonę šio klausimu. Dėkoju, kad atvykote ir dabar suteiksiu Jums galimybę per dešimt minučių, jeigu galėtumėte, pristatykite šį klausimą. Labai ačiū pirmininkė. Labas rytas, pasistengsiu per dešimt minučių jums klausimą pristatyti, tačiau jeigu kalbėsiu per ilgai, tai mane nutraukite. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad komisija palankiai vertina jūsų komiteto rengiamą nuomonę dėl šio dokumento, kadangi manome, kad ši nuomonė gali būti labai svarbi, siekiant pagerinti mūsų rezultatus, dėgiant naujoves, ypač bendroje rinkoje, vidaus rinkoje. Todėl labai džiaugiamės, kad komitetas renks šią nuomonę. Trumpai pristatysiu, kas yra parkybinė konfidenciali informacija, kalbėdami apie praktinę patirtį kiekvienoje įmonėje, didelėje ir ar mažoje nuo praktinės patirties priklauso įmonių konkurencingumas, konkurenciniai pranašumai. Pristatymo metu mes kalbėsime apie aspektus, kurie svarbus e, visoms verslo rūšims, kurie formuoja ekonomikos stuburą. Prekybinės e, komercinės paslaptys atsiranda taip pat ir vykdant atitinkamus mokslinius tyrimus, dėgiant naujoves, komercinių paslapčių dalymasis tarp privilegijuotų partnerių yra sudėdamoji dalis atitinkamų verslo tinklų kūrimo metu. Problemos, su kuriamis susiduria pramonės įmonės yra e, neteisėtas komersinių paslapčių, verslo paslapčių pasisavinimas. Tai yra komercinių paslapčių vagystės ir ši problema tampa vis opesnė. Mes e, parengėme darbo metu, patikėme tam tikrus pasiūlymus, taip pat e, poveikio vertinimas mūsų teikimas yra susijęs su šiais pasiūlymais. Patikėme atitinkamus pavyzdžius iš visų pramonės sektorių, kas penktoje įmonėje pastebimi mėginimai piknaudžiauti komercinėmis paslaptimis per pastarį dešimtmetį. Ši tendencija stiprėja. Pasaulinio sukčiavimo ataskaitoje, kurią parengė Krol, matome, kad nuo 2012 iki 2013 metų, nuo 18 iki 25 metų padaugėjo komersinių paslapčių vagysčių atveju, taigi ši problema tampa vis opesnė visai, visam pramonės sektoriui. Vertinant iš vidaus rinkos požiūrio taško, galime teikti, kad nacionaliniai teisės aktai, kurie galioja šioje srityje, turi nemažai spragų, patys e, svarbiausi elementai siekiant veiksmingai kovoti su neteisėtų komercinių paslapčių gavimu. <clears throat> tai e, Šią lentelėje matote šalis, kuriuose atitinkamų teisės aktų netgi nėra, kuris būtų užtikrinama komercinių paslapčių teisėta apsauga. Taigi mes galime aiškiai matyti, kad e, teisės aktai bendroje rinkoje šioje srityje tikrai yra nevienodi. Todėl galime daryti išvadą po atliktų tyrimų, kad e, nepakankamai išnaudojamas bendrosios rinkos potencialas, apsaugant e, komercinės paslaptis. <clears throat> E, tačiau taip pat e, iš atitinkamos apklausos 2012 metais atliktos pramonės įmonių darome išvadą, kad dėl teisinių neiškumų ir dėl bendrosios rinkos susiskaidimo 40 procentų ES įmonių nenori dalintis e, verslo komercinėmis paslaptimis. Taip pat 50 procentų respondentų 2013 metais per viešą konsultaciją atsakė, kad e, e, jiems kyla sunkumų taip pat ir vadovautis nacionaliniais teisės aktais šioje srityje siekiant užmėgsti tarptautinius, tarp valstybinius komersinius ryšius turint omenyje, kad mūsų bendroji rinka yra pakankamai didelė, tai siekis turėtų būti palengvinti įmonėms ieškoti e, ir susirasti partnerių tam, kad galėtų geriau gyveninti savo idėjas, tačiau šiuo metu tą padaryti sunku. Kokie yra pagrindiniai direktyvos tikslai? Tai pirmiausiai siekis išspręsti, ką tik minėtas problemas, pagerinti teisinės apsaugos lygį komersinių paslapčių, kovojant su neteisėtų šių paslapčių gavimu bendroje rinkoje ir e, e, ieškoti paskatų, e, skatinant bendarbiavimą mokslinio tyrimų ir plėtros rytyje ir tokiu būdu siekti pagerinti ES įmonių konkurencingumą. Komercinis paslaugas apriepia visas sritis, apriepia taip pat ir mm, paslaugų sektorių, pavyzdžiui, tai yra sektorius susijusius, nesusijusius su technologijomis, <clears throat> taip pat ir, pavyzdžiui, frančizės e, sektoriuje labai e, svarbus yra dalymasis praktinė patirtimi. Tarkime ir e, oro erdvės sektorius e, labai smarkiai priklauso nuo smulkaus verslo įmonių dirbančių šioje srityje, teikiančių tinkamas paslaugas ir turinčių praktinės patirties. Uh, Problema yra ta, kad mes e, šios rytėje nederiname baudžiamosios teisės nuostatų. E, taip pat mes turėjome apsispręsti ar parengti komunikatą ar kokias nors rekomendacijas siekiant e, pagerinti informuotumą. Tam, kad galėtume naudoti TRIP sistemą, kuri 20 metų e, kaip turėtų būti įgyvendinta ir valstybės narės yra įpareigotos tą padaryti, tačiau kitos skaidrėje aiškiai matysite, kad valstybės narės nėra to visapusiškai padariusios. Ir <clears throat> mes manome, kad rekomendacijos tikrai nebūtų pakankamas stimulas, todėl mes siūlome parengti direktyvą, kad e, būtų galima suderinti civilinės teisės nuostatos šioje srityje ir būtų galima teikti atitinkamus civilinius ieškinius. Taip pat e, dar vienas tikslas yra pagerinti vidaus rinkoje e, bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Tai yra tarp valstybinį bendradarbiavimą. Dabar ne pristatinėsiu jums detalių, ponė pirmininkė, tačiau Bendrais bruožais noriu pasakyti, kad direktyvos pagrindės nuostatos yra štai kokia. Ši direktyva nėra susijusi su komercinių paslapčių apsauga, nes dažnai yra painiojama. Ši direktyva skirta apsaugai nuo neteisėto komercinių paslapčių gavimo ar naudojimas. Tik pirmiausia, reikia apibrėžti, kas yra komercinė paslaptis. Tas apibrėžimas yra pakankamai platus, tačiau visiškai atitinka tarptautinius e, trips nuostatus. Trips sustarimo nuostatus. Taip pat reikia apibrėžti, kas yra neteisėtas gavimas naudojimas atskleidimas ir tai yra pateikiama ši apibrėžtis raudoname kvadrate e, Taip pat e, žaliame kvadrate yra pateikima apibrieštis to, kas nėra neteisėtas gavimas ar naudojimas. Tam pritaikome apgražos inžinerijos e, praktiką, kuomet e, reikia, galima pasitelkti komercinės paslaptis, e, siekiant dėkti tam tikras inovacijas pačių įmonių viduje. Čia tai nėra išskirtinė įmonių teisė. Antrajame straipsnėje taip pat numatytos išimtis, aplinkybės, kuriomis komercinės paslaptis galėtų būti panaudojamos siekiant apginti viešąjį interesą. dokumento tekste e, antrajame straipsnė pateikime tinkamą informaciją, užbėgant už akių klausimams galiu tą pasakyti. Apibrėžus aprepti, direktyvoje siūlomas ir atitinkamas e, priemonės, kurias galima pasitelkti, jeigu iš, iš, iškėja komercinių paslapčių neteisėto naudojimo atvejai Taip pat yra apibrėžiami ir e, atitinkami e, produktai, gaminiai, e, kurios gaminant galima tarmai pasinaudoti komercinėmis paslaptimis arba kurių gamybos komercinės paslaptis būna neteisėtai panaudojamos. Ir išiškės tokiems atvejams įmonė gali pateikti uh, atitinkamą skundą ieškinį teismui. Taip pat čia yra numatyta e, galimybė teisėjui rasti alternatyvių galimybių, o ne vien tik tai uždrausti tą e, produktą gaminį, naudoti, gaminti, tinkamai pasinaudojant e, nustatytą komercinę paslaptimį. Kalbant apie saugiklius, reikia pabrėžti du svarbius dalykus Vienas susijęs su, su tuo, kad e, dėl akivaizdžių priežasčių e, bylos nebus nagrinėjamos viešai pateikus įmonėms atinkamą ieškinį dėl neteisėto komersinių paslapčių naudojimo. Deja, e, valstybės narės negali pateikti garantijų, kad tokie teismų posėdžiai kurių metu galėtų išaiškėti komercinės paslaptis ir būti atskleistos vyktų uždarai. Iš tiesų atitinkami teisės aktai yra patvirtinti, tačiau dažniausiai jis nėra naudojamasi. Taigi, aštuntame straipsnėje atitinkamai pabrėžimo būtinybė užtikrinti konfidencialumą. Um Dar kartą noriu grįžti prie teiginio, kad e, šios teisės nėra išskirtinės ir žinoma parlamentas turės nuspręsti, tačiau mes labai tikimės, kad šioje srityje užtikrinsime tolygią pusiausvyrą pasitelkdami tiek proporcionalumo principus, e, tiek ir užkirsdami kelią piknaudžiavimui, nes uh, vienas iš galimų piknaudžiavimo atvejų arba bandymų užkirsti tam kelią. E, negali teikti ieškinio ilgiau nei per dviejus metus nustačius komercinės e, paslapties neteisėto panaudojimo atvejus. Čia e, kaip pavyzdį galima pateikti tokį dalyką, kuomet darbuotojai, kurių idėjas nėra gyvendamas vienoje kompanijoje, iš jos išeina ir bando e, tas idėjas įgyveninti įsteigę savo įmonės. Gali atsitikti taip, kad motininė įmonė pamačiusi, kad e, įgyvenu šią idėją jai kyla tam tikra ekonominė grėsmė, po 3-4 metų kreipėsi į teismą dėl komercinių paslapčių neteisėto naudojimo. Mes manome, kad dviejų metų trukmė turėtų būti pakankama, numatant galimybę teikti tokio pobūdžio ieškinius. Kokie direktyvos teikiami pranašumai? tarp valstybinių mastų verslas būtų geriau apsaugotas ir turėtų daugiau galimybių veiksmingesnius bendrabiavimo tinklus kurti, dėkti naujoves. Tai leistų e, pagerinti keitimąsi informaciją tarp valstybių ir sustiprintų uh, įmonių konkurencingumą bei e, pagerintų sąlygas veikti bendroje rinkoje. E, Šis skaidrė pateikimo informacija susijusius mūsų viešosiamis konsultacijomis. Galite įsitikinti, kad smulkus verslas e, kadangi pats dirbu bendrosios rinkos politikoje daugiau nei 20 metų, smukus verslas tikrai nenori jokių naujų teisės aktų, kadangi vertina šios teisės aktus kaip e, administracinę naštą papildomą, tačiau šioje srityje smulkus verslas pasisako už atitinkamą reglamentavimą ES lygių. Klausimas tik buvo, ar tai turėtų būti reglamentas ar kokia nors kita forma turėtų būti pasirinkta. Dar vienas dalykas, kurį noriu pabrėžti, tai yra, kad e, piliečiams visiškai nerūpi šie dalykai. Tik vieną aspektą paminėsiu, tačiau mielai atsakysiu į klausimus. Daugelis apklaustų piliečių teigia, nesuprato komercinių paslapčių svarbos ir prekybos komercinėmis paslaptimis svarbos. Todėl yra labai svarbu tinkamai suprasti, išsiaiškinti visas dokumento nuostatas ir jas patvirtinti. Ačiū uždėmesio, ačiū ponai Bergevan. Dabar pasisakys politinių frakcijų atstovai. Pirmoji kalbės Mišel Rivazy, nuomonės referentė žaliųjų vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju už. Uh pranešimą. Aišku, šita direktyva, kaip jūs e, sakėte, reglamentuoja e, komercinių paslapčių e, atskleidimą bei kai kurios civilinės teisės aspektus. Aš norėčiau, kad būtų grįžta prie komercinės paslapties apibriešties, nes čia yra trys aspektai. Informacija turi būti konfidenciali ir e, turi būti ta informacija turi būti komercinė ir e, jos e, savininkas turi imtis racionalių priemonių, kad e, ta paslaptis būtų apsaugota. Tad šitie aspektai pakankamai platus ir todėl galima interpretuoti labai plačiai juos ir dėl to yra tam tikro netikrumo. Tuo tarpu mes laukiame kaip tik atvirkščių dalykų iš tos direktyvos. Aš manau, kad e, mes e, turėtume kreipti mūsų dėmesį į išimtis, kas nepatanka į direktyvos taikymos rytį dėl visuomenės veikatos sumetimų ar, ar saugumo sumetimų. Tad visa tai, kas, nes antraip visa, visa tai, kas yra komercinės paskirties, gali tapti paslaptimi automatiškai ir tai jau nebebūtų racionalus e, dalykas. Kita vertus, uh, intelekt, intelektinė nusavybė jau ir taip gerai apsaugota patentų sistema. Jo mes norime, jo labiau, e, europinio patento. Jeigu, sakykime, yra e, kokia nors įmonė, kuri gamina kažką, jinai turi, sakykime, patentus ir yra uh, know-how tos įmonės. Tad uh, jungtinėse valstijose su šitais dalykais yra visiškai kitaip. Tuo tarpu Europoje yra ir patentai, ir know-how, ir įmonės gali visiškai kitaip būti apsaugotos ir naudotis kitomis teisinės, teisinėmis nuostatomis Europoje. Priminkime, kad e, patentas yra labai svarbus dalykas, skatinant mokslinius tyrimus, inovacijas. Ir e, patento turėtojas turi teisę neleisti gaminti jo e, išrastų e, dalykų kitiems. Kaip sakoma tekste, patentas taip pat e, gali leisti apsaugoti išradimus, e, leidžiant jais naudotis tam tikromis e, apsaugomis. reglamentuojamas taip pat ir tos apsaugos e, laikas. Komercinės paslaptis neturi būti naudojamos kaip e, priemonė sužlugdyti patentų sistemą. Nes e, čia kalba sukasi apie socialinę, socialinį susitarimą. Aišku, mūsų patentų sistema dar yra ne visiškai tobula ir gali būti tobulinama. Ir tokia padėtis, kokia yra e, dabar, nepalanki įmonėms ir ypač mažoms ir e, vidutinėms įmonėms. Ir būtent piliečiai e, kol kas e, nepalankiausiai žiūri į komercinės paslapties e, egzistavimą. Visų pirma, e, žalieji, jie mano, kad tuo būdu yra pažeidžiamos pagrindinės e, laisvės, e, tai ir gali būti susiję su nepateisinamu atleidimu iš darbo bei su kitais aspektais. Dėl sveikatos e, apsaugos taip pat gali iškilti tam tikrų aspektų, nes šių teisinių nuostatų pirminis tikslas yra apsaugoti piliečius. Pasižiūrėkime, kaip yra su skalūnų dujomis. Dabar vyksta polemika dėl Amerikos įmonių. Amerikos įmonės nenorėjo mums pateikti, atskleisti e, informacijos apie e, cheminę techno, jų naudojimas technologijos e, pusę. Tuo tarpu mūsų direktyva REACH reikalauja, kad būtų suteikta tokia informacija, nes tose medžiagose gali būti toks, toksiškų medžiagų. Ir todėl ta komercinė paslaptis man kelia problemų, nes e, apibrieštis nėra pakankamai griežta, nežinoma, ką tai konkrečiai apima ir kai kurios įmonės naudosis tą komercinę paslaptim, bandydamas išvengti, išvengti informacijos pateikimo. Kita vertus, žinių ekonomika, konfidencialios informacijos e, naudojimas piknaudžiaujant. E, gali sumažinti mūsų konkurencingumą. Aš manau, kad būtent siekiant konkurencingumo buvo siūloma ta direktyva. Pirmininkas, galbūt galėtumėt jau e, eiti prie apibendrinimo, nes liko kelias minutės. Jau baigiu. Sutartis su e, Junktinėmis valstijomis taip pat patenka į komercinės e, paslapties sritį ir ten yra draudžiama atskleisti e, tam tikrą informaciją. Todėl man kyla kai kurių abejonių ir aš norėčiau, kad komisija įrodytų, jog tas e, siūlomas tekstas iš tikrųjų prisideda prie inovacijų skatinimo. E, nes aš neradau tame tekste jokių argumentų, e, kurie sakytų, e, ar rodytų, kad tikrai įgyvenus tą direktyvą pagerės padėtis dėl inovacijų. Šešėliniai pranešėjai siūlau po tris minutės kalbėsi EPP frakcijos vardu, panus Patričėlo. Grazie, prezidente. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Mokslo ir inovacijų srityje Europa yra avangardė ir potencialiai gali tapti pasaulinė lyderė O tam, kad jinai taptų lyderė, reikia gerinti sąlygas įmonėms. Visų pirma, skatinant investicijas į žinių ekonomiką. Taip pat e, vienodinti teisinės nuostatas e, vidaus rinkoje, e, paverčiant Europą pačią palankiausią erdvę inovacijoms. Inovacijų politikoje intelektinė nusavybė yra esminis e, aspektas. Nes e, šie dalykai reikalauja atitinkamų investicijų, kad būtų skatinamos investicijos į naujoves ir išradimus. Šioje srityje pagrindiniai e, pažeidimai ir nusikaltimai yra susiję su e, e, intelektinės nusavybės e, teisų pažeidimu, įvairių technologijų e, pasisavinimu. Tuo tarpu būtent šie dalykai, šios technologijos gali būti ekonomikos variklis. Todėl e, komercinė paslaptis ekonomikos augimui tampa esmės svarbos dalyku ir ekonomikos gavinimui. Bet jeigu bus pernelyg laikomasi komercinės paslapties, tai gali turėti neigiamų pasiekmių, pasiekmių įmonėms. Globalizavimas ir tiekimo grandinių eksternalizavimas e, kelia didesnę šnipinėjimo ir neteisėto intelektinės nusavybės pasisavinimo e, riziką. Todėl turime galvoti apie didesnę ir harmonizuotą e, intelektinės nusavybės e, apsaugą vidaus rinkoje, vidaus rinkoje, kurioje dar yra daug susiskaldimo, dėl e, kurio nukenčia e, tokio neteisėto intelektinės nusavybės panaudojimo aukos. Mes turime galvoti apie Europos įmonių konkurencingumą ir apie tų įmonių plėtojimą visų pirma. SD. SRD frakcijos vardu. Šešėlinė pranešėja yra ponia Werner. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš esmės sveikinu labai šią iniciatyvą, nes ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms ir žinių ekonomika grįstiems startuoliams e, yra e, svarbi šis rytis. Deja, tos įmonės e, tikrai retai kada turi reikiamus pajėgumus apsisaugoti tinkamai nuo neteisėto savo komercinių paslapčių panaudojimo. Ir įvairūs dar kiti aspektai su verslu susiję apsunkina joms situaciją. Todėl netikrumas teisinis gali uh, reikšti tam tikrą kliūtį mažai ir vidutiniai įmoniai bandyti plėsti savo veiklą už savo šalies ribų. Dėl to šį pasiūlymą sveikinu, tik norėčiau iškelti dar kai kurias e, pastabas, mintis pareikšti, dėl kurių dar reikėtų diskutuoti. Pirmiausia, neturėtų būti taip, kad e, šiuo pasiūlymu e, būtų galima tiesiog piktnaudžiauti E, numatytomis nuostatomis e, e, vartotojų atžvilgiu, ypatingai turint galvoje tai, ką siūlė komisija, galima galvoti ir apie tai, ar ta informacija, kuri turi potencialios, gal tik komercinės vertės, neturėtų būti įtraukiama į taikymo sritį. Ir taip pat reikėtų užtikrinti, kad darbuotojai e, aptikę netinkamos praktikos pavyzdžių, galėtų kreiptis kur nors konfidencialiai e, savo įmonėje atsakingą asmenį, nepažeisdami dėl to šios direktyvos nuostatų. O taip pat reikėtų kur nors paminėti, kad bet koks e, asmens duomenų panaudojimas turėtų būti traktuojamas pagal asmens duomenų apsaugos direktyvos nuostatas. E, taip pat užsiminkim norėčiau, kad užsimintumėte ir apie sąsąją su, su TTIP e, šiame kontekste. Man atrodo, kad reikėtų dar šios klausimus visus aptarti, na, o e, šiaip e, su nekantrumu laukiu mūsų bendro darbo su kolege Rivazy. Ačiū poniai už pasisakymą. Toliau kalbės mūsų vice pirmininkas kolega Petersen. Jis pasisakys šešėlinio pranešėjo Filip Tebaker vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū komisijos atstovui už pristatymą. Mes visiškai sutinkame su pasirinktų direktyvos tikslu, iš dalies suderinti teisinės nuostatas ir tikriausiai pasirinktas tinkamiausias kelias tą padaryti, turint galvoje teisinius egzistuojančius dabar skirtumus valstybėse narėse. Ir iš esmės sutinkame su tuo, kad inovacijos yra būtinos tam, kad e, auktų mūsų ekonomika, kad būtų darbo vietos naujos kūriamos įmonės tikrai nori būti įsitikinusios tuo, kad niekas neteisėtai nenaudos jų komercinių paslapčių. Ir kaip ir numatyta poveikio vertinime, kaip teigiama poveikio vertinime, e, įmonės e, vis dar mano, kad nėra tinkamai e, apsaugotas komercinių paslapčių naudojimas. Taigi reikia teisinį tikrumą užtikrinti ir tuo pat metu e, numatyti galimybę valstybėse narėse kelti ieškinius dėl komercinių paslapčių pasisavinimo. Kai kurių klausimų dar turėčiau dėl septintos straipsnio, pavyzdžiui. Kam tas ribojimų laikotarpis numatytas vienerių dviejų metų po to, kai neteisėtai buvo pasinaudota komercinė paslaptimi. E, juo labiau, kad e, taryba liks siūlė šešerius metus. Taigi skiriasi tie laikotarpiai ir dėl to neaišku. Jeigu. Ir e, kitas klausimas. Dėl kompensacijų e, žalą patyrusiai šaliai. Kas nustatys, e, kokio pobūdžio tos išmokos e, turėtų būti, tas žalos atlyginimas, kokio dydžio turėtų būti nukentėjusiai šaliai. Ačiū. Dar vieną papildomą klausimą ar pastabą norėtų pateikti ponė Santers. Dėkuoju. Kaip ir kolegos, Aš manau, jog duomenų apsauga yra strateginės svarbos dalykas įmonėms. Aš manau, jog didelės įmonės yra daug geriau pasirengusios apsaugoti e, komercinės paslaptis negu mažos ir vidutinės įmonės. Ir aš norėčiau kaip tik pabrėžti, jog mažos ir vidutinės įmonės labai abejoja, ar jos turės pakankamai galimybių apsaugoti duomenys, buvo kalbama apie patentus. Aš nesu tikra, kad patentų sistema yra gerai pritaikyta labai dėliam skaičiui mažų ir vidutinių įmonių. Ta sistema yra per brangi, e, kartais jinai reikalauja vertimo į kitas kalbas ir taip toliau. Aš manau, kad mums reikėtų stabilios, patikimos, patikimo teisinio e, pagrindo ir e, ypač užtikrinant prieinamumą mažoms ir vidutinėms įmonėms ir mes turime pagalvoti apie tai, kaip galėtume padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms e, siekti inovacijų ir e, inovuoti įgyvendinant jų pačių, tų įmonių e, duomenų apsaugos sistemas. Dėkuoju. Uh, uh, other... Ačiū. Ar bus dar norinčių pasisakyti? Prašom, kolega. Ačiū, prašydėjantė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Komercinės paslapties apsauga, mūsų nuomonė, yra e, e, esmės svarbos dalykas įmonėms. Tai, kas, kas, tai, kas mus stebina, yra, jog mes e, kalbame apie šitos teisėkuros pasiūlymus ir lygiai grečiai mes e, e, deramės dėl susitarimo. Kaip e, mes turime užtikrinti abu šitos dalykus ir kaip turime užtikrinti pusiausvyrą tarp to, kas turi būti apsaugota ir, ir apsaugota nuo nesažiningos konkurencijos bei deramai apsaugant vartotoją. Well, thank you very much. Dėkojame ir už šią pastabą. Ir dabar komisijos atstovui iš e, rinkos generalinio direktorato, ponui Perkevin žodis. Sureaguokite į pastabas. Ačiū, ponė pirmininkė. Žinau, kad prieš tai kalbėjau per ilgai. Tad e, dabar stengsiuosi kalbėti trumpiau, bet, bet kuriuo atveju noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi galėdamas apsikeisti nuomonėmis su jumis. Dėl apibrieščių. Aš manau, kad e, savo pranešimo pradžioje aš sakiau, jog mes e, turime peržiūrėti apibriešti ir ypač aiškiai pasakyti, kas neįeina į apibriešti tekste. Ir da, dar daugiau. Uh, ir, ir ypač aiškiai apibriežti pasisavinimo savoką. Lab, labai aiškiai suformuotos nuostatos dėl teisinių prievalių pateikti informaciją. Ir mes matome, jog neįmanoma prisidengti komercinę paslaptim, siekiant neatskleis kokios nors informacijos, pavyzdžiui, e, aplinkos aukos e, e, srities ar, ar, ar susijusios su sveikatos apsauga. Aš suprantu jūsų argumentus, tačiau aš dar kartą sakau, jog apibrėžimas yra esminės svarbos dalykas ir mes pasirengę diskutuoti šito, šito klausimo su jumis um, uh, patents. Toliau dėl patentų. Atsakyti klausimą manęs prašo. Atsakysiu jums taip pat dėl patentų. Pone Sander kalbėjo apie tai taip pat. Aš jums pateiksiu pavyzdį, sakykime, lėktuvo turbinai bus e, patentai, tačiau to nepakaks. Reikės dar ir know-how. Ir e, kad, kad lėktuvas galėtų tinkamą veikti, reikės abiejų šitų dalykų. Daug įmonių ir būtent e, MVI turi įvairių e, inovacijų, kurios nebūtinai yra apsaugotos patentais ir jos gali E, čia remtis komercinė paslaptimi. Mūsų pasiūlyme tekste labai aiškiai reglamentuojami šitie dalykai. E, Toliau pono Peterseno klausimas dėl dviejų metų laikotarpio. Mums pasirodė, kad dviejų metų pakaks nuo tada, kai įmonė sužinojo, kad e, buvo pasisavinta neteisėtai komercinė paslaptis. Jei turėtų užtekti laiko pareikšti ieškinį. Jeigu tas laikotarpis bus ilgesnis, įmonė galėtų nuspręsti, dėl įmonės veiksmų e, galėtų būti tiesiog e, nutraukiama apskritai veikla susijusi su tos e, tų praktinių žinių taikymu. Dar klausėte dėl kompensacijų, dėl žalos atlyginimo. Numatome atskaitimus tam tikrus. E, sakėt, kas, kas nuspręs dėl dydžio, be abejo, teisėjas. Spręs kiekvieną kiekvienu atveju atskirai dėl to. Dėl MVI aspekto pabrėžimo mes, rengdami šį pasiūlymą, labai išsamų poveikio vertinimą atlikome ir daug kas sakė, kad reiktų tiesiog skleisti daugiau informacijos apie tai, kokios nuostatos numatytos šiame teisės akte ir, ir kokios dar kitos priemonės, kurie būtų galima imtis. Kągi dėkojame. Ir dar pabaigai pakviesiu mūsų atsakingą nuomonės referentę pasisakyti šio klausimu. Pone Ryvazai, gal galėtumėte tiesiog apibendrinti, ar gal norėsite ką pridurti? Prašom, žodis Jums. Ben, si, euh, euh, J'analyse. Jeigu apibendrinčiau diskusijas, tai pasakyčiau, jog mums reikia visiems suprantamos apibriešties, kadangi tai yra direktyva ir jos tikslas yra suvienodinti valstybių narių teisinės nuostatas šioje srityje. Aš e, taip pat girdėjau minčių, jog e, ta direktyva turi skatinti mažų ir vidutinių įmonių e, inovacijas, net ir tais atvejais, kai techninių požiūrių joms ne, neįmanoma turėti patentų ir tuo būdu ta direktyva prisidėtų prie konkurencingumo didinimo. Taip pat bus diskutuojama apie tai, ar ta direktyva yra siūloma tam, kad būtų e, skatinamas MVI augimas ir konkurencingumas ir inovacijos, ar vis dėlto siekiant kitų tikslų. Tad manau, kad e, ši, Šis aspektas yra įdomus ir kartu su šešėliniais pranešėjais mes padiskutuosime apie tai, kaip galima patobulinti tą direktyvą. Skaitydama direktyvą aš e, nelabai gerai supratau, kokia yra įvairių direktyvoje aptariamų priemonių pridėtoji vertė, papildoma nauda. Man buvo sunku tai suprasti ir turime taip pat gerai suprasti, kuo komercinės paslapties aspektas padės mūsų e, MVI. Norėčiau, kad e, e, visi kartu su šešėliais panašiais mes pabandytume patobulinti direktyvą. Thank you, um, e, Mr. Žan. Dėkoju už pasisakymą, dėkoju taip pat ponui Žan Bergevin iš e, Vidaus e, rinkos generalinio direktorato Europos komisijos pasiūlymas, direktyvos pasiūlymas dėl e, teisės aktų, kuriais būtų e, skatinamos inovacijos užkartant kelią nesažininkam konfidencialios verslo informacijos atskleidimui yra labai uh, E, svarbus e, pasiūlymas. Dėkuoju dar kartą už pranešimą ir už komentarus bei atsakymus į mūsų klausimus. Tikimės e, vaisingo darbo ateityje. Kita mūsų darbo tvarkės tema yra, kitas darbo tvarkės punktas yra elektroninis balsavimas. padarysim 4-5 minučių pertrauką iki 10 valandos ir tuomet balsuosime. Balsuosime dėl labai e, svarbaus dalyko, dėl ES 15 metų bendrojo biudžeto visų skirsnių. having three minutes time, I will inform you. Kadangi turime tris minutės laiko, noriu Jūs informuoti apie atsakymą, reakciją, kurią gavome į vakar dienos koordinatorių posėdžio rezultatus. Koordinatoriai e, nusprendė dėl tokių dalykų. Pirmiausiai pasirinko pranešimus su paprastina procedūra dėl genose susitarimo su Maroku ir e, dėl bendradarbiavimo susitarimo mokslinio tyrimo srityje su Ukraina. Pranešėjas yra mūsų komiteto pirmininkas. Taip pat patvirtiname pranešimus savo iniciatyvą šeimos verslas Europoje, skirsime Europos liaudės partijai tvarios bazinių metalų Europos pramonės e, vystimasis, pranešėjas bus iš socialistų demokratų, ekologinis veiksmų planas smulkiam verslui, Aldė pranešėjas, inovacijos ir uh, e, Milinojo ekonomika GUE atstovas, uh, nuomonės dėl atlikų direktyvos rengs Aldė, o dėl ES miškų strategijos ECR. Koordinatoriai priėmė štai kokius sprendimus. Pirmiausiai buvo e, patvirtintas įtrė e išvykų ir klausimų kalendorius 2015 metais, vėliau smulkesnį informaciją pateiksime, taip pat e, ponas Petersenas, įtrė vicepirmininkas, buvo paskirtas nuolatinių pranešėjų lyčių lygybės aspektais. Trečiasis sprendimas, koordinatoriai nusprendė, <clears throat> paskirti į trikomiteto narius į galėjo tarp institucinį forumą. Taip pat buvo nuspręsta pradėti parengiamosius darbus, taip kaip ankstesniais metais bendraujant su ENVI komitetu ruošiantis klimato kaitos konferencijai COP20. Taigi tęsime bendradarbiavimą su šiuo komitetu. Tinkamą informaciją apie visus klausimus e, rasite arba savo aplankose, arba internete. Dėl komisijos narių klausimų svarbiausias mūsų laukiantis darbas vyks nuo rugsėjo 29 iki spalio 7 dienos. Mes įtre komitetas dalyvaujame nuo pat pradžių klausimuose iki paskutinės dienos. Klausimai vyks iš viso šešias dienas, nuo 29 iki 7 spalio. Kiekvieną dieną vyks po vieną klausimą, už kurį mūsų komitetas bus atsakingas arba dalinsis atsakomybę su kitu komitetu. Bet kokiu atveju mūsų komitetas e, šešiais atvejais turės e, renkti įvertinimus kandidatų į komisijos narius. Mūsų laukia labai daug darbo. Taip pat esame <clears throat> papildomas komitetas, asociuotas komitetas klausimuose komisijos narių atsakingų už e, kosmosą erdvę arba skaitmeninę bendrąją rinką. Taigi galime teikti, kad iš viso būsime e, susijęs su devyniais klausimais, kurie vyks per šešias dienas. Jeigu dar pridurtume pono Timmermanso klausimą, ponas Timmermansas kandidatas į pirm, pirmąjį komisijos vicepirmininką. Jo klausimas vyks plenarnio posėdžių salėje. Žemė dalyvaus visų parlamento politinių frakcijų vadovai. Taigi, iš viso per šešias dienas mes būsime atsakingi už dešimt klausimų, kitos mūsų komiteto veiklos per tą laiką nėra, todėl numatyta. Laimiai jau tai laikas pradėti balsavimus. Ar visi turite balsavimo korteles? Galite jas. Yes statyti į balsavimo įrangą. Taigi pradėkime dabar balsavimą dėl Europos 2015 metų bendro biudžeto visų skirsnių. Noriu Jums pranešti, kad gavome 26 pakeitimus. Pradėkime balsuoti. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Septintasis pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta. Aštuntasis pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta. Devintasis pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta, dešimtasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, vienuoliktasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, dvyliktas už prieš susilaiko pritarta. Antras kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Pritartas 17 pakeitimas už prieš susilaiko. Pritarta 18 pakeitimas už prieš susilaiko. Pritarta 18 kas už prieš susilaiko. Pritarta 19 kas už prieš susilaiko. Pritarta. 20 kas už prieš susilaiko pritarta. Trečiasis kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 24 už prieš susilaiko pritarta. 26 E, balsuokime elektroniniu būdu, nes bent jau du kartus turėtume balsuoti elektroniniu būdu. Atsiprašau, sako pirmininkas. Taigi pradame balsuoti. Vieną kartą balsuoti elektroniniu būdu tikrai nepakanka. Klausimas iš salės, dėl ko balsuojame pirmininkė. 26 pakeitimas, 26 pakeitimas. Atsiprašau, kad noriu balsuoti elektroniniu būdu, labai sudėtinga tą daryti. Dėl vedimo tvarkos, ponė pirmininkė. Kodėl jūs niekuomet nežiūrite į salę, kuomet balsuojama prieš? Ar yra tam kažkokių tai specifinių priežasčių? Galiu paaiškinti, jeigu 95 procentai balsuoja už, tai aš tikrai nesitikiu, kad daugiau negu 5 procentai komiteto narių balsuos prieš. Aš labai aiškiai matau, kad nėra kitų galimybių kaip tik balsuoti už, jeigu balsai pasiskirsto ne tolygiai, tai laukiu iki balsavimo pabaigos. Ar pakanka tokio paaiškinimo? Ne. Balsuoti baigiame dviem S ir D frakcijos atstovais ir vienu LP frakcijos atstovu tarp balsuojančių yra per daug. Labai sudėtingas šis balsavimas. Turbūt paskutinį kartą mėginu tai daryti. Buvo 26 pakeitimas, dabar elektroniniu būdu balsuojame dėl visos nuomonės su pakeitimais. Balsuoti baigiame. Pakankamai neblogas rezultatas balsavimo. 50 už 5 prieš vieną susilaikymą. Labai ačiū. Now we go to the point number 9 and 10 together. Dabar perinam prie 9 ir 10 darbo tvarkės punktų dėl kai kurių pasiūlymų, dėl tam tikrų į atmosferą išmetamų taršalų ir išmetamų į orą taršalų iš vidutinio dydžio kūro deginančių įrenginių mažinimo. tai tikriausiai būtų reikėję balsuoti dėl visko elektroniniu būdu, nes dabar per nelik greit susitvarkėm su užduotimi, neturime komisijos atstovo. Turėsim palaukti keletą minučių. Mūsų klaida tikriausiai. Mes tiesiog per nelik gerai dirbam.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 Ladies and gentlemen, dear colleagues, uh, we shall start. Ponios ir ponai, mėly kolegos, pradėkime. Dėl pasiūlymų dviejų susijusių su į orą išmetamomis taršalų, išmetamais taršalų kiekiais. Pirmiausia, tam tikrų valstybėse narėse atmosfera išmetamų taršalų kiekio mažinimas ir direktyvos 2003-35B dalinis keitimas. Tai devintasis darbo tvarkės punktas ir dešimtasis punktas tam tikrų taršalų išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kūro deginančių renginių kiekio pribojimas. Labai svarbus teisės aktai. Pas mus atvyko ponė Marianne Venning iš Europos komisijos ir norėčiau paprašyti jūsų kalbėti neilgiau nei 15 minučių. Po to galėsime pradėti mūsų diskusiją. Ačiū. Labas rytas visiems. Kaip ir pirmininkas jau pristatė, matote, nesu Tomas Verhai, esu iš aplinkosaugos generalinio direktorato skyriaus e, vandens ir oro taršai skirtus klausimus kūruojančio ir pristatysiu situaciją dėl šių dviejų dokumentų. Oro kokybė visada rūpėjo Europos Sąjungai. Žinote, kad 80-ame dešimtmetyje buvo fiksuojami labai nemaži taršos lygiai oro ir komisija numatė pasiūlyti teisės aktus, kuriuos įgyvendinant būtų galima mažinti taršą ir pažangos iš tiesų buvo pasiekta. Parodysiu už kelių minučių. Visą tai detaliau paaiškinsiu, tačiau aplinkosaugos veiksmų programoje teigiame, kad reikėtų siekti tokio taršos lygio, kad nebūtų kenkiama e, žmogaus sveikatai ir aplinkai. Matote lentelėse ar šitose grafikuose, kad nuo 1999 metų situacija pagerėjo, ypač kalbant apie SO2, apie NOX emisijas, NMLOJ ypatingai. Tačiau yra dar ir keblumų, ypatingai dėl kietųjų dalelių. Čia tarša nesumažėjo, kaip tikėjomės. O taip pat dar galite šios skaidrėje matyti teigiamų tendencijų matyti, kad ekonomikos augimas nesustojo dėl priemonių, kurių ėmėmės oro taršos rytyje. <laughs> Vis tiek dar išlieka nemenkų iššūkių kovoje su oro tarša. Mes stebime poveikį sveikatai ir ozono sluoksniui be abejo, kaip žinote, ozono, for, ozono sluoksnį formuoja NOx ir SO2 pirmtakai. Ir čia aiškiai matyti, kad dėl šių išmetamųjų teršalų vis dar kyla nemenkų problemų tarša vis dar nemaža. Yra ir su, aplink, su aplinka susijusių iššūkių. Matote poveikį aplinkai taip pat pavaizduota. Grėsmė vis dar nemaža eutrofikacijos. Turint galvoje visas šias problemas, šios iššūkius, konstatuota, kad kliūčių iš ties kol kas yra nemažai. Norime iki 2015 metų pasiekti užsibrieštus tikslus, bent jau norėjome, tačiau matome, kad dabar aplinkybės tokios, jog tikslas nebus pasiektas. Taigi stengsimės pasiekti tuos tikslus iki 2020 metų. Ir kilo klausimas, kokiu žingsniu imtis, kad iki 2020 metų rezultatas būtų pasiektas. Iš tiesų, regionų vietos ligmens tarnybos neretai priverstos pačios ieškoti sprendimų, nes ES lygmenių neįmanoma kartais kai kurių priemonių pritaikyti siekiant gero efekto. Tačiau viena labai svarbi problema, kurią ES lygių reikia spręsti, yra automobilių teršalai. Ypatingai dizeliu varomų automobilių. Štai čia matote, koks iš metalų kiekis yra numatytas pagal Euro 3 ir Euro 4, Euro 5 reikalavimus, mažėjančia tvarka, kaip matote. Viskas išsirikiuoja. Ir Deja, dėl įvairių priežasčių realūs išmetami kiekiai yra didesni negu kad čia parodyta. Tris, penkis kartus kartais didesni negu kad turėtų būti. Ir būtent šį iššūkį mėginame dabar spręsti komisijos numatytais žingsniais. Mes e, imamės naujos automobilių, naujų teikiamų, tiekiamų į rinką patikros procedūros ir tai turėtų leisti mums atitikti euro 6 limitus, apribojimus iki šių metų pabaigos. Jie bus įvesti ir iki 2020 metų, tada ko gero turėtumėm pasiekti ir tai, kas numatyta kitur kaip aplinkos taršos mažinimo tikslas. tuos teisės aktus ketintume priimti iki šių metų pabaigos pasiūlyti. Tikslai 2020 metams jau dabar numatyti mūsų teisės aktuose, tačiau reikia juos ir įgyvendinti dar. Čia norėjau tik parodyti jums kokio masto yra, kokio opiši problema. Dėl ozonos sluoksnio sumažėjimo, pavyzdžiui, 2010 metais buvo sukelta daugiau negu 400 tūkstančių mirčių šankstinių. Ir taip pat aktualu tam tikriems regionams Europos Sąjungoje, jie sudaro 62 procentus mūsų teritorijos. Ir tai yra iš esmės apie 10 kartų daugiau mirčių e, palyginti su žuvusiais keliuose. Todėl be jokios abejonės akivaizdu, kad reikia ką nors daryti, kad situacija keistusi. 2030 metams, kaip matote, nurodyti kiti skaičiai, nors rimto sumažėjimo gal ir nevertėtų tikėtis. Dėl kaštų jie taip pat įvertinti įvairiais lygmenimis. Yra tam tikra amplitudė visuomet numatoma, nes negalime būti visiškai tikslus. Čia viskas nurodyta milijardais eurų per metus. Tai būtų nuo 3 iki 9 procentų visi šie skaičiai BVP. Kokios politikos priemonės numatytos iki 2020 metų siekiant atitikti tikslus. Reikia būtinai gyvendinti visas esamas priemonės, ar tai būtų e, pramoniai skirtų taršalų e, kiekių mažinimas, ar tai būtų kitos priemonės, visur reikia imtis rimto teisės aktų įgyvendinimo. Ir ypatingai tas aktualu, kaip jau sakiau, keleiviniams automobiliams ir Euro 6 reikalavimui. Taip pat būtinai reikalinga nacionaliniu ir vietos lygmenių teikiama. Vietos lygmenių įteikiama parama, pavyzdžiui, per finansinę LIFE programą ar kitus ES, kaip kad struktūrinius fondus. Taip pat reikėtų akcentuoti ir taršos lygį sukeltą kitose regionuose pasaulio, Azijoje ar Rusijoje – Labai svarbu, kad ir čia tarša mažėtų, nes tuomet e, mažėja ir tarpvalstybinė tarša. tarša. E, Geteburgo protokolas buvo pasirašytas ir yra įgyvendinamas, tačiau turime padėti visoms šalims jo laikytis, paskatinti jas jo laikytis. Na ir be abejo, moksliniai tyrimai ir inovacijos neturėtų būti pamirštos, kaip kad ir numatyta Horizontas 2020 programoje. turint galvoje 2020 metų tikslus dabar numatytus. Galima būtų galbūt pamanyti, jog vienas iš problemos sprendimų būdų būtų tas, kad ji tiesiog gal išnyks, tačiau taip nėra. Mes vis dar nesam patenkinti tuo, kas dabar fiksuojama kaip taršos lygiai. Ozono atveju e, jau tikrai nemažai kas pasiekta ir NO2 srityje skaičiai fiksuojami geri. Tačiau pasaulinės veikatos organizacija ir kiti formai numato gairės su referencinėmis vertėmis. Ir tuomet aiškiai pasimato, kokia didžiulė ES gyventojų dalis kenčia dėl esamo taršos lygio nuo 90 6 iki 98 procentų, nuo 90 iki 98 procentų e, žmonių patenka į e, šią tokią rizikos e, grupę. Taigi remiantis visais šiais duomenimis, stengiamės e, fiksuoti 2030 metų tikslus. Gal nelabai lengvai, lengva suprasti šį grafiką, bet pamėginsiu paaiškinti. 2025 metai. Štai čia pažymėti ir 30-ieji. Matote, kad kreivė juda žemyn mėlyna kreivė yra tas, tas taršos lygis, kurį pasiektume su dabartinėmis priemonėmis. Taip pat yra ir raudona punktyrinė kreivė. Ir tai būtų maksimalus techniškai įmanomas taršos lygio mažinimas. O dabar reikėtų ieškoti būdų, kaip rentabiliai mažinti taršą ir pasiekti kokį nors lygį tarp to e, referencinio bazinio lygio ir maksimalaus, maksimalaus techniškai įmanomo. Apskaičiavome, kad e, rentabiliai būtų galima sumažinti taršą 52 procentais dar čia dar prieš pateikiant pasiūlymą komisijoje, nutarėm tiesiog atsiriboti nuo paties rentabiliausio kiekio, kadangi iš tiesų galima netgi reikšmingai sumažinti taršos lygį, nepatiriant jokios, jokių kaštų, jokios žalos. Dėl to Taigi taip atrodo planai ir taip atrodo tai, kas šiuo metu numatyta klimato kaitos darbo atvarkėje. Taip pat fiksuojamas ir pagerėjimas įprastinio oro taršos mažinimo srityje. Jeigu bus įgyvendinti tie teisės aktai ir tos priemonės, tuomet galėtumėm gal pasiekti ir 65 procentų mažinimo lygį. 2030 metams, kaip jau parodysiu, numatytos priemonės, kuriomis siektume sumažinti poveikį sveikatai, darančių taršalų kiekį 52 procentais e, ir kiti tikslai numatyti 35 procentai eutrofikacijos mažinimas ir 85 procentai SOX ir NH3. Gal neminėsiu visų skaičių, nevarginsiu jūsų, bet tik paminėsiu, kad tai yra ES lygių numatyti tikslai, o taip pat dar yra ir individualūs tikslai valstybėms narėms e, numato, numatomi. Be abejo, siekiame ambicingų tikslų, bet yra ir tam tikros priemonės numatytos, kur galima, pavyzdžiui, e, ne tik sausumoje mažinti taršalų kiekį, skaičiuoti į bendrą apskaitą, bet ir jūroje, laivyboje mažinama kiekį įskaičiuoti. Štai tokie yra pagrindiniai elementai pasiūlymo tačiau dabar per daug apie tai nesiplėsiu dėl šių visų dokumentų. Pereisime prie išmetamų į orą iš nedidžio kūrą deginančių įrenginių dokumento. Iki 2020 metų, kas numatyta, yra e, suderinta su Göteborgo protokolu. 2012 metų pabaigoje jis buvo pasirašyta. Norint užtikrinti, kad ta trajektorija iki 20, nu, nuo, nuo 20 iki 30 metų išliks, kad jos bus laikomasi, numatėme ir tarpinius lygius 2025 metams kaip tikslą, kad užtikrintume, e, jog valstybės narės net leistų vadelių ir toliau siektų to, kas užsibriešta. Nes Ir dabar matome tą tendenciją, kad Kitas e, pasiūlymas e, susijęs su e, vidutinio dydžio kūro deginančiomis įmonėmis. trys e, teršiančios medžiagos, čia yra SO2, NOx ir PM. Reikia sumažinti jų išmetimą 20 procentų, mes selektyviai e, elgiamės teikdami savo pasiūlymus, vertiname atskirus variklius, turbinas e, ir tas katilinės, kurios, kurios dabar veikia, kurios bus bandomos dėkti vėliau. Mes siekiame ir toliau mažinti administracinę naštą, siekiame neleidimų uždėjimo, tik tai registravimo schemų. Paskutinė skaidrė, gaunama nauda, gaunamas naudos ir sąnaudų e, santykiai. Per metus galime sutaupyti mūsų skaičiavimais nuo 44 iki 140 milijardų eurų, įskaitant tiesioginius lėšų sutaupimą e, sveikatos apsaugai, tai yra 3 milijardai eurų per metus įgyvendinimo sąnaudos e, panašios kaip ir tiesioginė gaunama nauda, tai yra 3,3 milijardai per metus, tačiau galėtumėme sumažinti šią sumą, jeigu gyvendintume 2030 metų klimato ir energetikos paketo nuostatas apibendrinant būtų galima pasakyti, kad sąnaudos e, būtų nuo 12 iki 40 kartų mažesnės už gaunamą ekonominę naudą, todėl manome, kad šis pasiūlymų paketas iš tiesų yra labai tolygus. Ačiū uždėmesi, nekantri laukiu diskusijos. Ačiū, poniai direktoriai galėsime išklausyti diskusijų pabaigoje taip pat ir jūsų pastabų apibendrinant, galbūt galėtume daugiau dėmesio skirti antrai direktyvai. Abi, abu dokumentai yra labai svarbus. Pirmasis yra labiau bendro pobūdžio, o antrajame daugiau dėmesio skiriama vidutinio dydžio deginantiems įrenginiams. Dabar sėksime žodį nuomonės referentams. Dėl pirmosios direktyvos dabar kalbės ponas Gerepės, socialistų ir demokratų frakcijos narys. Tai yra direktyva dėl atmosferą išmetamų teršlų kiekio mažinimo. Prašau. Ačiū, pana pirmininkė, norėčiau apsiriboti tik tai direktyvos nuostatomis nes direktorė kalbėjo ir apie bendro pobūdžio svarbius klausimus, tačiau vis tik tai grįžkime prie konkrečių direktyvos nuostatų. Direktyva, kuri yra siūloma apriepia kelis ankstesnius dokumentus, pavyzdžiui, 2001 metų, 2003 metų, Geteborgo protokolo 99 metų tarybos komunikatus 2. Tai yra tam, tam tikras sukompiliuotas e, naujas dokumentas, naujos direktyvos tikslas, kaip skelbia komisija. Ir siekis sumažinti teršalų kiekį e, siekis e, stiprinti konkurencingumą, naujovių dėgymą, gamtinius išteklius tausoti bei dėkti naujas ekologinės technologijas. Man atrodo, kad čia ir, kaip ir toliau yra ankstesnių dokumentų nuostatų suvestinė. Tik noriu paklausti, kokiu naujoviu yra šioje direktyvoje. Taip pat turiu tam tikrų pastabų komisijos projektui. Pirmiausiai, projekte neatsižvelgiama į kietųjų e, dalelių emisijas, kurios yra mažesnės e, dvi, e, nei, mikrometrų, tai jos taip pat kelia pavojų ir klimatui. Taip pat neatskreipimas dėmesys į dioksinus, jie nėra minimi, chloruotos medžiagos bei e, sezoninės emisijos, suosdamas už žemosios emisijos, kurios daugiausiai pasitaiko šildymo sezono metu ir tai yra labai svarbus aspektas, e, ypač savildos lygmenių, tačiau reikėtų skirti jam dėmesio ir ES lygmenių. Taip pat e, neminimos antropogeninės pavojingos dujos H2S Tarkime, taip pat e, norėčiau daugiau informacijos apie tą vadinamą elastiškumą. Nelabai suprantu, kodėl direktyvos projekte minimas e, šis e, dalykas ir galbūt taip bandoma tik tai tam tikrą prasme pritemti tam tikrus statistinius duomenis. <clears throat> Taigi dar kartą noriu pasakyti, kad šiame dokumente atsispindi mano anksčiau minėtų dokumentų atskiros nuostatos, tai kelia tam tikrą sumaištį. Skaitant šį komisijos projektą, manau, kad e, komisijos e, suomo dokumento projektas turėtų daugiausiai jame atsispindėti naujos ir e, pačios komisijos siūlomos nuostatos. Ačiū. Wiele szczegółów w tej Daug detalių jūsų pastebėjimuose buvo. Tai yra gerai. Tačiau suteiksiu dabar laiko mūsų pranešėjai, kad galėtų viską užsirašyti. Ačiū. Dabar dėl dešimtojo dabar tvarkės klausimo nuomonės referentas. Tai yra dėl tam tikrų teršalų išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kūro deginančių įrenginių. Kiekio pribojimo yra ponas Federlė ir jiems teiksiu žodį. Ačiū. Šios dvi direktyvos yra labai svarbios, kovojant su klimato kaita, užtikrinant e, švarę aplinką ir siekiant taupyti pinigų, turint omenyje kad e, <clears throat> dėl taršos e, ir iš ankstinių minčių atsirandančios papildomos e, sąnaudos siekia nuo 200 iki 340 milijardų eurų ir galėtume šių sąnaudų išvengti. Tai yra paskutinė didelės dėlionės dalis, kuria užpildoma atitinkama spraga atsiradusi ekodizaino direktyvos ir pramonės iš metalų direktyvos nuostatas įgyvendinus. Šios direktyvos jau yra įgyvendinamos. Esama ši, apie 143 tūkstančių vidutinio dydžio katilinių Europos Sąjungoje, kurios gamina energiją, elektros energiją, šilumą, elektros energiją ir karštą vandenį. Daugiausiai tokių jėgainių e, yra valdomas smulkių, mažų vidutinių įmonių, o tai reiškia, kad būtina užtikrinti, kad e, šių reglamentų biurokratinė našta negultų papildomai ant smulkaus verslo pečių. Tai reikia turėti omenyje, kad e, dėl atskirų reikalavimų, skirtingų reikalavimų netaptų taip ateityje, kad mm, vidutinio dydžio katilinių neapsimokėtų eksploatuoti, siekiant teikti energiją mažesniems regionams. Apibendrinant, reikia pasakyti, kad šio, ši direktyva naudinga, kovojant su klimato kaita, gali padėti išgelbėti nemažai gyvybių, e, leisti sutaupyti mums pinigų jeigu sugebėsime šias nuostatas įgyvendinti. Ačiū, kolegai, sako pirmininkas. Dabar suteiksiu žodį šešėlėms pranešėjams. Pirmiausiai dėl nacionalinių teršalų mažinimo, ponė Virkunen iš EP frakcijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti komisijos atstoviai už puikią prezentaciją. Šiomis direktyvomis siūlomas puikus dokumentų paketas, naudingas aplinkai, tikslai toli siekiamis, tačiau, toli siek, toli siekiantis, tačiau reikia jos dar labiau sugriežtinti. Ar žinote, e, ar galite įvertinti iki šiol galiojusių direktyvų atneštą naudą ir duomenų susijusių su jų gyvendinimo patikimumą. Manoma, kad e, pasirinktas naujas požiūris e, darys įtakos žemės ūkio sektoriui, kadangi būtent žemės ūkėje daugiausiai amoniako ir metano išmetama į aplinką. Jūs pateikėte e, kainos sąnaudų ir ekonominės naudos palyginimą. Ar galite pasakyti, kokiems sektoriams teks didžioji sąnaudų dalis, kalbant apie šios, įmonė, šios direktyvos nuostatų gyvendinimo veiksmingumą, ar yra atsižvelgiama į geografinius skirtumus Europos Sąjungoje. Įvertinant, ačiū, ponė pirmininkė. Tai ačiū, kolegė. Šiandienis pranešėjas LP, nuo LP frakcijos yra Herbertas Rolis dėl vidutinio dydžio kūro deginančių įrenginių. Pirmininkė, ponas ir ponai, viskas e, atrodo gerai ir svarbiai, nes vis, visiems mums rūpi pagerinti aplinkos e, padėtį. Tačiau reikėtų įsigilinti į smulkmenas detalės, apie tai kalbėjo kolega Gerikas ir Ką tik kalbėjusiu kolegiją, norėčiau atkreipti dėmesį į konkrečius aspektus, kuriuos reikia kritiškai įvertinti, kalbant apie ribinės vertes. Jos yra <clears throat> numatytos labai žemos ir dar numatoma jas ir toliau mažinti pakankamai greitai. Ekspertai, su kuriais kalbėjau, man sakė, kad toks pasirinktas metodas e, yra ekonomiškai nerentabilus, reikėtų uždaryti šias katilinės. Noriu paklausti, kaip komisija nustatė šias ribinės vertės ir kaip atsiratos pasiūlymas jas dar greičiau sumažinti. Ar komisija visiškai nekreipė dėmesį į tas dar veikiančias katilinės, nes šiuo metu mes turime ir diskutuojame apie tai, kad būtina pagalvoti ir apie mūsų sprendimo padarinius ir Ir, o mes, man susidaro įspūdis, kad čia mes per mažai vadovaujamės ekonominė realybė. Taip pat yra punktas e, dėl e, būtinybių matavimus atlikti kiekvienais metais, kodėl buvo atsisakyta nuostatos vykdyti matavimus kas trejus metus, kaip anksčiau. Aš manau, kad tai uh, taptų papildoma administracinė našta, nebent jūs mums aiškiai pasakytumėte, kokią naudą aplinkai tas e, tie kasmetiniai matavimai, kasmetiniai matavimai atneštų. Jeigu tokios naudos nėra, turėtume ir toliau matuoti kas trejus metus. Taip pat e, aš manau, kad e, kiti pasiūlymai tiekti papildomas priemonės e, čia taip pat prisidėtų tik tai prie dokumentų kiekių didėjimo lentynose. Taip pat siūloma įsteigti viešai registrą vidutinio dydžio ir didelėms, didelėms deginimo įrenginiams. Anksčiau tas registras galioja tik tai dideliems deginimo įrenginiams, kam dabar reikia ir vidutiniams tokio registro norėčiau sužinoti. Noriu paklausti, kodėl į šios direktyvos apriepties tikslą įtraukiamos ir e, tos katilinės, kurios yra apriepiamos jau kitų direktyvų, pavyzdžiui, pramonės taršos direktyvos e, apriepties srityje. Kodėl taip yra daroma? Kitą savaitę vyks naujų komisijos narių svarstymai ir uh, Manau, kad būsimasis vicepirmininkas, kuris atsakingas už geresnį teisės aktų pritaikymą, turėtų imtis šios direktyvos. Todėl man kyla labai daug abejonių dėl to, ar ši priemonė turėtų būti įgyvendinama taip detaliai. Ir aš manau, kad reikėtų atitinkamai pakeisti direktyvos nuomonės ir ne įsileisti apakinamiems e, tų didelio masto tikslų. Pone Kumpula, ačiū, aš kalbėsiu suomiškai. Vahvasti tavoitteen asetantaa, jossa halut. Ačiū komisijai už pristatymą ir už pastangas gerinti oro kokybę. Mūsų komitetas kūruoja pramoniai rūpimus klausimus ir tai, kas susijęs su energetika, dėl to ir mano pasisakymas kryps į tą pusę. Energetinis saugumas ir oro taršos mažinimas yra susiję dalykai. Neretai čia galima pasitelkti bio kūrą. Tik dideliuose įrenginiuose retai kada yra deginamas būtent biokuras, biomasė. O kartais, nebent tik tai tada, jeigu, jeigu tame regione, kur nors netoliese, esama tinkamos biomasės biokūro. Ar komisija atsižvelgė į šį aspektą apskritai, kad neatsirastų kokiu nors naujų prieštarų patvirtinus šią direktyvą. Čia eina kalba apie vidutinio dydžio katilinės, bet iki vieno megavato numatytas ribojimas e, jų gali, vadinasi, tai yra iš esmės antikinai mažo dydžio įrenginiai. Sakėte, kad sistema turėtų būti kuo paprastesnė, lengvai suprantama, Tačiau aš kaip inžinierė irgi galėčiau pasakyti, kad jeigu šitaip dažnai reikės viską tikrinti, registruoti, fiksuoti, tai mažoms įmonėlėms, pavyzdžiui, žemės ūkio įmonėlėms tikrai bus, e, tikrai pasunkės gyvenimas. Gal kartais, juk kartais yra naudojamos ir mažos katilinės, kaip atsarginis variantas, e, jeigu iškyla problemų didesnėme įrenginyje, tai ir čia reikėtų įvertinti kaštų ir naudos santykį. Aišku, yra kai kurios lankstumo priemonės numatytos, tačiau visgi reiktų pasižiūrėti, ar tikrai realiai galima būtų sumažinti oro taršą ir tuo pat metu nukreipti tinkamą linkmę ir biomasę naudojančių įrenginių reglamentavimą ponė Rivasti dabar. Žaliųjų frakcijos šešėlinė pranešėja abiems pasiūlymams, prašom. Merci, monsieur. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkuoju taip pat komisijai už e, PowerPoint pranešimą. Ir mes matom, kad kuomet yra pasiūlymas, tai aišku turi teigiamų pasiekmių ir ekonomikos augimui, ir sveikatai. Uh, Nes e, oro taršą mažiname tam, kad e, pagerėtų sveikata iš principo. Jūs sakėte, jog 940 e, milijardų eurų kas metais išleidžiama sveikatos apsaugai ir 400 tūkstančių žmonių miršta per pirmą laiko dėl taršos. Tad tai svarbus aspektai Naujoji direktyva beje turi apimti ir metaną, nes tai yra, e, vien, metanas yra taip pat šiltnamio efekto sukeliančios dujos. Ir PM5 nu, ankstesnė direktyva buvo PM10, bet e, e, neįtrauktas yra gyvsidabris. Žalieji norėjo, kad e, gypsidabris būtų įtrauktas nauja direktyva taip pat, bet tuo pat metu matome, jog 20 valstybių netitinka e, reikalavimu. Ir e, mano nuomonė turime būti daug e, e griežtesnė, tiksliau turime labiau skatinti tas valstybės imtis priemonių, kad situacija gerėtų. Jūs minėjote dizelio e, E, pavyzdį. Tai yra vienas iš aspektų, dėl ko situacija blogėja. Jūs e, rodėte 30 metų tikslų lentelę. Turiu klausimą dėl to, kodėl jūs čia nesiremėte klimato tikslais. Tai yra 40 procentų sumažinimų šiltnamio e, dujų emisijų. Komisija galėjo čia eiti daug toliau negu nuėjo. Tad kodėl Toliau dėl kitos direktyvos, dėl e, teršalų išmetamųjų ir vidutinio dydžio kūro deginančių įrenginių. Manau, kad skubiai turime veikti. Prancūzijoje yra daug e, bio, biomasę naudojančių e, įrenginių. Ir todėl aš džiaugiuosi, kad ta direktyva yra pasiūlyta. Tai e, biomasės įrenginiuose, pavyzdžiui, Gardane 900 tūkstančių tonų medžio bus deginama tokioje, tokiame įrenginyje. Ir turime imtis labai griežtų priemonių, jeigu norime priboti tokių įrenginių e, veikimą. Tuo tarpu e, efektyvumo koeficientas tų įrenginių yra tik tai 40 procentų. Todėl aš manau, kad direktyva E, šitos įrenginius vis dėlto labai smarkiai apribos, kadangi jie prisidengia atsinaujinančių energijos šaltinių pretekstu, e, bet daro neigiamą įtaką iš principo. Aš manau, kad e, ši direktyva bus griežta tokių įmonių atžvilgių. Ashley Fox. Ačiū. Toliau kalbės ponas Ashley Fox. Ačiū, ponė pirmininkė. EKR frakcija visiškai sutinka su komisijos numatytais tikslais taršos mažinimo. Tačiau mums kyla bejonių dėl padarinių šių gerų ketinimų. Ir tikrai norėčiau padėkoti Herbertui Roiliu už pasisakymą puiku. Jis labai daug argumentų paminėjo. Nelabai prasminga numatyti griežtesnius reikalavimus aplinkos sauginius ES, jeigu efektas bus toks, kad tiesiog pramonė perkel savo veiklą kitur už ES ribų ir gamins tą patį tik kitur. Vadinasi, apskritai bendra tarša padidės, o mes turėsime dar ir importuoti atitinkamus produktus. Toks bus šalutinis e, poveikis pasiūlymų komisijos. Ir aluminio gamykla Šiaurės rytų Anglijoje, pavyzdžiui, viena kaip tik užsidarė ir perkelė savo veiklą į Kanadą. Taigi dėl to tikrai nesumažėjo tarša pasaulio atmosferoje, tik buvo perkelta gamyba. Man atrodo, reikėtų numatyti kiek įmanoma daugiau lankstumo valstybėms narėms siekiant numatytų tikslų. Taigi dar kartą mes tikrai sutinkame su užsibrieštais tikslais, e, būtinai reikia gerinti oro kokybę, tačiau manome, kad siekti tų tikslų reikėtų taip, kad kiek įmanoma daugiau lankstumo būtų numatyta e, ES įmonėms. Ačiū, kolegai. Dabar atėjo metas atsakyti į klausimus ir pateikti savo pastabas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū visiems už pateiktus klausimus ir komentarus. Tikiuosi, nepyksite dėl to, kad akivaizdu negalėsiu sureaguoti į kiekvieną klausimą atskirai, bet pasistengsiu. Tikrai labai padrasinančios pastabos nuskambėjo kai kurios e, ir džiugu, kad dėl daugelio dalykų sutarėme Mes jau esam pripratę prie tokių e, nuo apsikeitimų nuomonėmis, nes jau keliarius metus iki siūlant kokį nors teisės akto projektą mes konsultuojamės su svarbiausiais susijusiais e, subjektais ir šiuo atveju tai buvo ir patys automobilių gamintojai, ir tie kūro deginantis e, įrenginiai, jų įmonės Visų komentarai buvo išklausyti, į visas pastabas stengiamės atsižvelgti. Kitas dalykas, stengiamės e, parinkti, e, modeliuodami kiek įmanoma pažangesnius e, metodus. Aišku, gal ne visada tai atspindi realybę, tačiau tai yra geriausia, ko galime siekti. Turime pasitikėti tais modeliavimo metodais, bent jau tam tikrų mastų. Ir be abejo, makroekonominis efektas e, taip pat e, kils dėl šių pasiūlymų, ne tik aplinkai poveikis bus fiksuojamas. Ir be to klimato ir energetikos e, paketo priemonės taip pat turi būti dar aptartos ir patvirtintos. Taigi, klausėte, kodėl mes neiname tolyn. Iš tikrųjų reikia pirmiausia, kad būtų tinkamai įgyvendinamos visos nuostatos ir aš jau rodžiau grafikuose, koks poveikis būtų pasiektas suderinus visas įgyvendinamasias priemonės. Mes tiesiog nenorime dubliuoti, skaičiuodami poveikį ir vienų, ir kitų e, priemonių įtraukti į apskaitą. Taigi apsiribojame tik šiais pasiūlymais kol kas. Dėl kaštų, kurios patirs pramonė, ar jie bus pakeliami pramonės įmonėms, mes tengiamės tiesiog įvertinti realią padėtį ir numatyti toleruotinus kaštų dydžius. Iš tiesų, pramonė ir automobilių gamintojai be kitako jau tikrai nemažai nuveikė, nemažai įsipareigojimų prisijėmė. Dėl to iki 2020 metų ir nesiūlome jokių naujų teisės aktų. Tačiau yra sektorių, kur, kurie šiek tiek atsilieka įgyvendindami taršos mažinimo priemonės, pavyzdžiui, žemės ūkio sektorius. Nelabai kas čia keitėsi tarp 90 metų iki pat dabar. Taigi visą situaciją peržvelgus, galima padaryti išvadą, kad reikia daugiau dėmesio iš dalies kreipti ir į žemės ūkį. Tačiau tie sektoriai, kurie dabar jau nemažą naštos dalį prisijėmė, galės orientuotis į šiek tiek, į, į netokius ambicingus gal tikslus, kadangi suprantame, su kokiais kaštais tai yra susiję. Ir tas pasakytina ne tik apie žemės ūkį, bet ir apie pramonę. Pramonės atstovai mums pateikė iš tikrųjų gana panašių pastabų, kaip kai kas iš jūsų ir čia salėje. Tikriausiai to priežastis, kad konsultavomės su e, tais pačiais partneriais. Apsiribosiu ties pagrindiniais, apsiribosiu pagrindiniais dalykais. E, dėl to, kad kietosios dalelės e, neįtrauktos, įtrauktos iš tikrųjų ir SOX, ir, ir e, kietosios dalelės yra įtraukiamos. Tiesiog nenorėjome papildomos naštos dėl veiksnių, kurie susiję su poveikiu sveikatai dar. E, irgi įtraukti į šios pasiūlymus. Kalbant apie terminus, iš tikrųjų daug kas minėjo tą argumentą dėl perkelimo gamybos. Iš tikrųjų, mes kol kas numatome tik įgyvendinamosius aspektus – iki 5 MW. Maži renginiai iki 2030 metų net neprivalės laikytis šių rodiklių. Vienintelis e, dalykas yra tai, kad naujai pradėjusios veikti įmonės turės atsižvelgti į e, nuostatas, bet būtent tik naujai įsteig, įsteigiamos, o jau veikiančioms įmonėms numatyti ilgi pereinamieji laikotarpiai ir protingi rodikliai vidutinėms, didesniems katilinėms e, varikliams, turbinoms, boileriams irgi numatyti konkretus tikslai, atsižvelgiant į specifinę šių pramonės sričių situaciją. Dėl bio e, kūro irgi buvo pareikšta pastabų klimato kaitos kontekste aišku, kad reikia vis labiau naudoti biokūrą, toks argumentas nuolat pasigirsta, tačiau reikia turėti galvoje ir taršą kietosiomis dalelėmis. Todėl, nors mes ir pasisakome už klimato kaitai skirtus veiksmus, vis dėlto turim užtikrinti, kad tendencija ne, nebūtų apgrėžiama ir neturėtų mums žalos, nepadarytų mums žalos. Dabar kaip tik rengiame pasiūlymą, kurį ketiname pateikti kitais metais. Apžvelgsime situaciją įgyvendinimo visoje Europos Sąjungoje. Dėl gyvsidabrio. Jau sakiau savo įvadinėje kalboje, kad kai kurios valstybės narės susidurančios su dideliu taršos kiekiu, gali į apskaitą įtraukti taip pat ir, ir sausumos ir e, jūrų ar laivybos sritį. Ir galima taip pat e, apjungti jėgas. Jeigu dvi, trys valstybės narės sako, kad e, štai šioje viską padaryti būtų pigiau, jos gali sustarti tarpusavyje, suderinti veiksmus ir rinktis rentabiliausią sprendimą. Dėl to, kad tai labai daug kainuos, nuolat girdime tą argumentą, tačiau iš tikrųjų visada vertiname net ir nulinių kaštų variantą ir lyginame su galima iš to kilsiančią naudą. Administracinė našta. Numatytas, kaip minėta, reikalavimas 10 metų saugoti duomenis registro. Iš tikrųjų svarbu tą daryti, nes antraip negalėsime tinkamai vertinti padėties. Jeigu nestebėsime nuosekliai nerinksime duomenų, tai bus neaišku, kokia pažanga pasiekta ir kiek tai e, suderinama su išsikeltais tikslais. Ir kaip tik dabar susidurėm su ta problema, kai tų duomenų trūksta ir analizė dėl to tampa mažiau pagrįsta, netokia išsami. Ir mes manytumėm, kad visgi toks reikalavimas tikrai nesudaro tokios jau didelės naštos, jis yra gana mm, menkas palyginti su iš to išplaukiančia nauda. Didiesiams įrenginiams e, skirtojame teisės akte taip pat yra numatyti tam tikri reikalavimai, bet e, visiškai nekėlėme jų neproporcingų. Aišku, kaštų yra, bet jie jau sumažėjo iki 9 E, miliai nuo 120 iki 9 milijonų, taigi sumažėjimas tikrai reikšmingas, kaip matote. Ačiū poniai generaliniai direktoriai už paaiškinimus, o dabar mūsų referentų paprašysiu abiejų apibendrinti diskusiją. Pirmiausiai Adamas Girekas. Kviečiamas pasisakyti. Jis yra nuomonės referentas dėl pirmosios direktyvos, pagal kurią siūloma mažinti atmosferą išmetamų teršalų kiekį valstybės narėse. Prašau. Labai ačiū. Komisijos pasiūlymuose per mažai nuorodų į tai, kad rengiama direktyva gal yra netgi svarbesnė už ankstesnės direktyvas, kurios buvo patvirtintos CO2 mažinimo srityje. Manau, kad e, per mažai atkreipimas dėmesys į klimato kaitą mažinantį poveikį, o jis yra didžiulis. Be to dar kartą norėčiau priminti klausimus susijusius su su smulkiųjų dalelių, kietųjų dalelių matavimais. Nano dalelių, manau, kad tai yra nemažas iššūkis tiems asmenims, kurie turės atlikti matavimus, tačiau jau dabar yra teigiama, kad tos kietosios dalelės galbūt labiausiai įtakoja klimato kaitą manau, kad e, galbūt reikėtų šiek tiek sudėlioti kitaip akcentus šioje direktyvoje, netgi jei ir šiuo metu nėra įmanoma apibrėžti tų kietųjų dalelių e, išmetamo, išmetimo apimčių, reikėtų kalbėti apie išmetimo šaltinius ir jų eliminavimo ar neeliminavimo galimybės. Mano vertinimu čia <clears throat> šiek tiek trūksta atitinkamų pastangų. Pavyzdžiui, jūs minėjote dizelino atvejį, tačiau kokiu būdu komisija galėtų daryti įtaką, kad dizelinė, degna dizeliną mažiau būtų išskiriama e, azotoksito medžiagų E, turint omenyje, kad šios medžiagos ardo ozono sluoksnį. Tai kaip, kokiamis priemonėmis galėtume pasiekti šių tikslų, nes valstybės narės negali daryti įtakos dizelinių automobilių patekimui į rinką, taigi čia reikėtų kažkaip tai įtakoti pačius gamintojus, pasitelkiant atitinkam, atitinkamas metodus. Ačiū Jums už išvalgas žodis šešėliniai pranešėjai dėl e, antrojo direktyvos pasiūlymo dėl vidutinio dydžio kūro deginančių įrenginių. Kolega Fedelė, manau, kad komisija puikų pristatymą surengė, puikiai pasikeitėme nuomonėmis su kolegomis iš kitų frakcijų. Susidaro įspūdis, kad e, kuomet direktyvos nuostatos bus įgyvendintos, ES visi piliečiai tą aiškiai pajus negalime neikti, tačiau tų kliučių, kurias dar reikės įveikti pakeliui direktyvos įgyvendinimą, nes e, galime sutaupyti tikrai labai daug energijos visoje Europoje įgyvendinę šias nuostatas. Ir tikrai reikėtų išklausyti taip pat ir mokslininkų, ekspertų išvadų dėl poveikio mūsų sveikatai, dėl lėšų taupimo galimo sveikatos apsaugos srityje. <clears throat> Taigi visą tai turime atsižvelgti, nes dėl šios taršos žmonės susirga, dėl to reikia daugiau lėšų skirti sveikatos apsaugai, nekantri laukiu tolesnių darbų ir tikrai turėsime puikią galimybę šioje srityje bendradarbiauti tiek su komisijos atstovai, atstovais, tiek su kolegomis e, mūsų komitete. Ačiū ponai Federliai. Beveik baigėme mūsų posėdį. Pone direktorė. aplinkos e, generalinis direktoratas atsakingas už e, šis abi temas. Ačiū už Jūsų pasiūlymus. E, Nekantri laukime galimybės juos svarstyti toliau. Ačiū kolegos. Posėdis baigėsi. Galbūt dar turėtumėte kitų pasiūlymų svarstant kitų. Kitus klausimus. Klausimų nėra. Taigi labai ačiū. Susitiksime pirmadienį per klausimus.